Na, todėl protokolą tvirtiname. Ponas Dimitar Stojanov 2011 metais lapkričio 8 dieną e, paprašė panaikinti savo imunitetą ir e, atitinkamas komitetas e, jo prašymą patenkino. S ir D frakcijos